procedūrą. Tiek dėl trečio darbo tvarkės klausimo. Ketvirtasis klausimas. Posėdžio protokolų tvirtinimas 19-20 lapkričio 2008 metų. Ar visi sutinka, kad puikus yra protokolas tų posėdžių? Taip atrodo. Tuomet penktasis klausimas norėčiau, kaip galima nuoširdžiau, pasveikinti ponę Marijaną Kocevą, mūsų e, viešinę Eurostato generalinę direktorę. Labai malonu, kad atvykote pas mus šiandieną ir mielai suteiksime žodį jums dešimčiai minučių, kad pristatytumėte svarbiausius dalykus. Paskui e, surenksime klausimų atsakymų sesiją po penkias minutės skirsime kiekvienam klausimui atsakymui, kadangi šiandieną kolegų daug nėra, tai galbūt galima tą laiką bus ir pratesti, jeigu jums reikės. kalbėsime apie 2009 metų reglamentą 223. Jame rašoma, kad Eurostato generalinis direktorius atsakingas už Eurostato statistikos veiklą ir kad e, direktorius generalinis turėtų uh, informuoti parlamentą, atitinkamą komitetą, konkrečiai mūsų komitetą, apie statistikos valdyseną, metodiką ir statistikos inovacijas. Gerbiama Koceva, aš teiksiu žodį jums, kad jūs ir pristatytumėte tos klausimus. Prašau. Dėkuoju, gerbimas pirmininkė. Sveiki, gerbiami parlamento nariai, man visuomet labai malonu lankytis parlamente. Prieš metus beveik buvau čia, tuomet, kai buvau skiriama Eurostato generalinė direktorė ir noriu pasakyti, kad labai gerai dirbome kartu su Europos parlamentu įvairiuose srityse bendradarbiavome. Ir um, labai svarbus yra keitimasis nuomonėje Eurostatui, taip pat e, galvojant apie plėtojimą statistiką, žinau, kad jūs labai užsiemė ir pono Galtieri prašymų mes parengėme trumpą apžvalgą naujausių poslinkių įveikusių per pastarusius metus. Aš nekartosiu visko, dabar nevarginsiu jūsų techninėmis detalėmis, tik trumpai kai ką pasakysiu Praėjo metai beveik nuo to, kai aš pirmą kartą atvykau jūsų komitetą ir mes e, dirbome per tą laiką kaip Eurostatas, siekdami sustiprinti partnerystę su valstybėmis narėmis e, pagal tris kryptis. Pirmiausia, e, kokybiškų, aktualių, savalaikių Europos statistinių duomenų E, rengimas, antras dalykas - skaitmeninės technologijos nauji duomenų šaltiniai tam, kad mūsų darbas būtų tikslesnis, išsamesnis ir taip pat, kad galėtume sumažinti naštą informacijos teikėjams. Trečias dalykas - komunikavimas, skaitmeninis komunikavimas, informacijos klaida. Aš kalbėdama apie apie mm, mūsų darbus, norėčiau paminėti porą strateginių dalykų. Esu dėkinga Europos parlamentui už e, nuostabų darbą. E, plėtojant reglamentus pagrindų pastaraisiais metais dėl žemės ūkio statistikos, socialinės statistikos, verslo statistikos, migracijos statistikos e, dokumentai e, pradėti renkti, jų būklė yra skirtinga, bet Noriu pasakyti, kad dalyvavimas jūsų kolegų trišalėse darybose labai aktyvus ir mums buvo ir mums pavyko apibriežti ateitį. Aš tikiuosi, kad dar per šią kadenciją baigsime e, tartis dėl šių visų dokumentų, svarbių labai statistikai. Noriu pasakyti, kad mes e, numatėme poreikį teikti statistinius duomenys informaciją ir taikant naujoves, taip pat bus įgyvenami bandomiai projektai, užtikrinant didesnį mūsų matomumą. E, taip pat bus palengvinta dalyvavimas valstybėms narėms teikiant informaciją, nes jos dažnai ne, bijo daryti tam tikrus dalykus dėl to, kad trūksta uh, finansinių išteklių. Taip pat mes norime sumažinti iki protingo ligmens administracinę naštą ir e, sukurti galimybės naudotis naujosiomis technologijomis, administravimo šaltiniais, išmaniaisiais prietaisais. Tai yra išties labai svarbu ir jeigu mes susitarsime dėl visų šių klausimų per dabartinę kadenciją, uh, Aš būsiu labai laiminga Eurostato vadovė per ateinančius metus, nes mes galėsime jau kalbėti apie antrinius teisės aktus, deleguotusius įgyvendinimo aktus. E, taip pat noriu pasakyti porą žodžių apie komunikavimą. Pernai, kai mes su jumis susitikome, aš sakiau, kad mes nebesame patenkinti tuo, kad esame vienintelis šaltinis statistinės informacijos. Šiandien Europos piliečiai e, turi skaitmenės jungtis, jie gali naudotis įvairiais šaltiniais ir mes labai daug investavome tam, kad mūsų svetainė e, puslapiai būtų draugiškesni vartotojui, akcentuojame piliečių poreikius, kasdienės temos yra. E, E, talpinamos, e, kurios jiems aktualios taip, aktualios taip pat yra įvairių kitų priemonių, e, skaitmeniniai leidiniai, kurie leidžia vartotojams plėtoti duomenys savo įnašų, savo istorijomis, vizualizacijos, infografika plėtojama. Pagrindinė mintis yra ta, kad mūsų duomenys yra pla, išplatinami, o paskui jie turėtų jau gyventi savo gyvenimą. Ir e, jūs tikriausiai e, taip pat tą matėte. Taip pat socialinėje žiniaslaidoje mes aktyviai veikėme, pradėjome diskusijas su faktų tikrintojais ES, siekdami taip pat teikti informaciją jų kasdieniniam darbui. Mes taip pat ypač akcentuojame raštingumą, interpretuojant duomenys. Mes surengėme pirmasias olimpinės žaidynės jaunimo, daugiau negu 13 tūkstančių žmonių dalyvavo tose žaidynėse olimpinėse mūsų. Tai yra toks, tokia pradžia darbų naujų, kuriuos esame ateityje ir jūs dabar baigėte savo kadenciją ir aš tikiuosi, kad tie, kurie ateis po jūsų ir toliau, rems tvirtai oficialią statistiką, nes ji mums būtina, mums jos reikia, turime galvoti apie ateitį, ateities poreikius ir baigdama norėčiau paminėti skaitmenės technologijas. Mes labai uh, E, gerai naudojame e, algoritmus plėtodami dirbtinį intelektą, bet kaip juos panaudoti statistikoje. Reikia labai daug etinių, teisinių diskusijų, institucinių užduočių pasidalymo. Dar nesame to atlikę ir aš labai mielai bendradarbiausiu su jumis ateityje ir esu pasirengusi atsakyti jūsų klausimus. Dėkuoju. Ja, herzlichen, äh, dank, äh... Labai ačiū už e, tokį įžangą. Dabar perinam tiesiogiai e, prie e, pranešėjų. Ar iš EPP kas nors yra per Vanšberes? Ir ji yra tik socialdemokratų koordinatorė, ne EPP. Ačiū praėjo vieneri metai, kai jūs pradėjote eiti šias pareigas ir matote, kokį pasitikėjimą, kaip jumis pasitikė parlamentas. Mes e, matome, kad e, nebe pagrindo jūs paskiriame, jums patikėjimus tas pareigas. Aš galėčiau pateikti keletą klausimų, todėl e, palaipsniui viską išdėstysiu. Pirmiausia, bendro pobūdžio klausimas ir jis atspindi mūsų politinės aktualijas. Kokiomis sąlygomis valstybės narės, ar tiksliau kokius sąlygų jūs reikalaujate iš valstybių narių, kad galėtumėt patikrinti teikiamų duomenų kokybę ir tų 17 tikslų susijusių su tvaria plėtra įgyvendinimo e, patikrinimą. Man pačiai e, labai ilgą laiką rūpi e, paralelių vedimas tarp valstybių narių biudžeto ir ES biudžeto, galvojant apie Lisabonos tikslų įgyvendinimą ir visą kitą. Ir šiandien e, labiau e, rūpi, kaip galėtumėm tuos 17 tikslų įgyvendinti. Mes visi žinome, kad bendrų domenų, bendrų apibrėžimų trūksta ir to, dėl to yra sunku dabar apibriežti strateginę politiką. Ką Jūs galėtumėt pasakyti, kas toje srityje yra padaryta, kas yra rengiama, kokie mūsų tikslai ir e, kaip valstybės narės tuos tikslus padeda įgyvendinti. Ar valstybės narėse yra atitinkama institucijų, kurios padeda tą padaryti? Just asking, merci, uh, Madame Beresh. So I just am asking how we should do the Pone Berė, aš atsakysiu jūsų klausimą. Klausimai dėl, e, kad greičiau būtų viską padarysiu palaipsniui. 17 subalansuotos trizos tikslų yra ir dėl jų susitarta globalinių tikslų. Taip pat kalbame apie politinį sprendimą kaip ES gyvendins tuos tikslus. Ir e, statistinis uždavinys toks yra e, būtent išsikeltas. Prieš dviejus metus yra parengta ataskaita, e, kuri atspindi, kaip ES prioritetai yra gyvendami skirtingose regionų politikos rytise, kad būtų galima gyventi 17 subalansuotus plėtros tikslų. Europos komisija galėtų e, apibriežti aiškius kriterijus. Europoje 2020 buvo numatyti labai aiškus tikslai ir kokiais, kokiu pagrindu juos galima įvertinti. Eurostat yra sukaupusi nemažai patirties, turi nemažai žinių apie skirtingus e, suinteresuotus subjektus, nevyriausybinės organizacijas valstybės narėse. Ir Eurostat rengia ataskaitą, kuri e, statistiškai rodo, ko, kokią poziciją mes užimame jungtinių tautų kontekste įgyvendinant subalansuotos tvaros plėtros e, tikslus. E, mes e, dar kartą peržiūrėjome e, rodiklių sąrašą, tą darėme praėjusiu metu pabaigoje. 2019 m. Liepos mėnesį tie rodikliai bus dar kartą atnaujinti ir mes būsime pasirengę aukšto lygio politiniam forumui jungtinių tautų lygmenių, kur bus aptariami subalansuotos plėtros tikslų įgyvendimo metodai. Taigi tiek dabar esame padarę. Ar dar yra klausimų? Wolfui žodis. Ačiū. Aš širdingai jūs sveikinu šioje, šiame komitete ir noriu pasidžiaugti tuo, kad jūs e, einate tokias svarbias pareigas. Uh, bendrai Eurostat reikšmė, man atrodo, yra nuvertinta ir mes turėtumėm susitaikyti su tuo, kad Eurostat atlieka nepaprastai svarbu vaidmenį ES plėtroje. Taigi mano pirmasis klausimas jums būtų toks. Ar esate patenkinti bendradarbiavimu su nacionalinėmis statistikos tarnybomis? Mes žinome, kad Praeisiais metais praeitie yra buvę problemų dėl to, kad nacionalinės tarnybos ne visuomet buvo pasirengusios bendradarbiauti tiek, kiek reikėtų. Nu, kitas klausimas yra susijęs su labai konkrečiu atveju. Graikijos e, statistikos tarnybos e, buvęs direktorius pateko į teismą, nes ankstesnė vyriausybė jam iškėlė bylą dėl to, kad e, jis teikė klaidingą informaciją. Tačiau kągi jis iš tiesų darė? Jis tik tai bandė uh, paslėpti klaidas, kurias uh, buvo padaręs jo pirmtakas einantis tas pareigas. Ir kad parodytų, kad uh, Graikijos Eurostato tarnyba dirba taip, kaip reiktų kaip reikėjo. Aš norėčiau sužinoti, ar jūs stengiatės padėti šios bylos atveju. Mes žinome, kad e, tokiu būdu buvo sugadinta ne tik Graikijos statistikos tarnybos reputacija. Dabar kilo bendra problema. Tas e, geras pilietis jau investavo labai daug pinigų į dėl bylos nagrinėjimo ir jis nebegali net gyventi savo valstybėje, nes jeigu sugrįžtų į Graikiją, jis būtų areštuotas. Ir visa tai e, tarsi paslėpiama po tuo, kad reikia taikyti teisės viršenybės principą. Bet čiagi teisė yra pažeista. Ar yra kas nors daroma, ar jūs ketinate kažką daryti? Labai ačiū už tai, kad Eurostat taip įvertinote. Noriu trumpai pasakyti, kad taip. Aš esu patenkinta bendradarbiavimu su valstybėmis narėmis lygmenių. Oficialiosios statistikos e, e, ypatybė yra ta, kad statistika atspindi realybę. Ir kai realybė keičiasi, iškyla nauji poreikiai, nauji iššūkiai ir mes juos turime kartu atremti. Jeigu iškyla problemų, mes turime galvoti, kaip kartu galime tas problemas išspręsti. Kai kurios iš jų spręsti nėra lengva, nes žinome, kad kartais statistikos tarnyba e, turi laukti šešerius metus, kad gautų e, duomenis, o informaciją mes turim suteikti nedelsdami. Tokie iššūkiai dabar mums kyla ir dėl to mums reikia tokių priemonių, pavyzdžiui, teisinių priemonių, kurios leistų mums suformuoti savo veiklą konstruktyviai ateityje. Dėl Graikijos noriu pasakyti porą dalykų. Eurostat naudojasi visomis e, galimybėmis, visomis progomis pakartoti, kad nuo 2010 metų mes jokių išlygų Graikijos duomenims neteikime. Europos komisija tą patį daro. Mes e, su visa pagarba laikomės Graikijos teisės sistemos nepriklausomybės ne ir nesikišame į teismų darbą Žinome, kad buvo žengta visa eilė konkrečių žingsnių praėjusiais metais, kad teisinėmis priemonėmis būtų užkirstas kelias tokiu atveju pasikartojimo ateityje. Ir dar vienas dalykas - identifikavimo kaštai, kurie buvo numatyti 2016 metais. Andrėjas Georgijų E, bylą mes čia aptarinėjame. Ir tas sprendimas buvo priimtas tam, kad būtų galima kompensuoti jo patirtas išlaidas. E, komisijos vicepirmininkas Dombrovskis ir komisijos narė Marijana Teisin tada išreiškė nuomonę. Ir mes kaip Eurostatas stebime, kas toliau vyksta ir bandome kontroliuoti e, teikiamų duomenų kokybę. Dann darf ich wieder zurück an Dar kartą Pervanš Perės norėtų pasisakyti, prašau. Ähm, Labai ačiū. Mano antrasis klausimas yra susijęs su kolegos pateiktų klausimų dėl fiskalinių, klausimų, fiskalinių reikalų informacijos apie juos. Nes jūs žinote, kad paprastai valstybės narės pagal direktyvos reikalavimus privalo informuoti Europos komisiją apie mokestinės nišas, kurios yra sukurtos valstybėje. Ir, ir atitinkamai dėl to galbūt valstybės narės biudžetas nukenčia. Ir dabar aš norėčiau su jumis pasiaiškinti, kaip jūs galėtumėt mums padėti šiuo klausimu ir čia mes nekalbame apie mokesčių vengimą, mes kalbame apie valstybių narių teisinės nuostatas, teisinę bazę, kuri e, ištuština jų biudžetą, jeigu taip galima pasakyti, ar sumažina biudžetinės įplaukas. Dar vienas klausimas kuris yra labai sudėtingas. Koks iš tiesų taikomas, kokie mokesčiai iš tiesų yra taikomi įmonėms skirtingose valstybėse narise? Ar jūs šiuo klausimu turite aiškesnį vaizdą dabar? Jeigu kiti kolegos neprisijungs, aš turėsiu dar klausimų. Ačiū. Dėkuoju už tokį svarbų klausimą. pradėsiu nuo antrojo klausimo. Taip, mes tengiamės, kad statistika būtų žinoma, nes jeigu mūsų, apie mūsų statistiką niekas nežinos, niekas ją nesinaudos. E, mokesčių normos ir apmokesnimo tendencijos ES yra fiksuojamos ir kartu su Europos komisijos taksut generaliniu direktoru bendrabiaujame ir renkame duomenis bei juos analizuojame. Taigi tokiu būdu mes e, sugebame tos duomenys pateikti ekonomistams, kurie juos išanalizuoja. Dėl e, mokestinių spragų. Žinote, kad statistika, statistikai visuomet laikosi nuomonės, kad informacija apie valstybės BVP turi būti labai plati, išsami. Ir tai išplaukia iš ekonomikos detalios analizės. Aš nenoriu girtis ir sakyti, kad mes esame turbūt pasaulio e, vieni iš pirmaujančių ekspertų, e, leidžiančių surinkti informaciją apie tai, kokia ekonominė veikla vyksta valstybė narė. Tai turi apimti ir pinigų plovimą, ir e, priekybą narkotikais, ir, ir daugybę kitų sričių. E, valstybės narės pačios skaičiuoja BVP, bet mes tiesą sakant e, savo veikloje neturime sutelkti dėmesio į mokestinių spragų išaiškinimą. Mes daugiau galvojame apie skaičius atspindinčius BVP ir norime užtikrinti, kad e, bendrosios BVP ir BNP skaičiavimo priemonės atspindėtų realią padėtį. Um, Labai dėkuoju. Aš norėčiau šiek tiek pratesti pirmąš e, klausimą ir paminėti ataskaitas e, pagal veiklas skiriose šalise. Mes čia, Europos parlamente, mano frakcijoje ir kitose frakcijose, mes manome, kad e, tokios ataskaitos apie veiklą konkrečiose šalise turi būti viešos, tam, kad būtų aišku, kiek mokesčių stambios įmonės sumoka kiekvienoje šalyje. Tai yra reikalinga tam, kad valstybės narės žinotų, du, ko, kokiu mokestinių įmokų galima tikėtis. Tai svarbu formuojant politiką tiek nacionaliniu, tiek Europos lygmeniu. Šiuo metu situacija yra tokia, kad šis dosie yra blokuotas po taryboje ir mums nepavyksta uh, užtikrinti, kad dauguma valstybių narių pritartų tam, kad šios ataskaitos būtų skelbiamos viešai. Gal jūs galėtumėt mums pasakyti, jų, iš jūsų perspektyvos vertinant, kodėl būtų svarbu viešai skelbti ataskaitas apie veiklą atskiriuose šalise, kaip galima būtų vertinant ir statistinės perspektyvos, užtikrinti, kad tos ataskaitos e, būtų naudingos ir kaip jūsų galva Eurostatas galėtų padėti mums suvokti, kokia yra reali situacija, kiek realiai įmonė sumoka mokesčių veikdamas Europos Sąjungoje ir atskiriuose valstybėse narėse. Dėkuoju, čia galime sugrįžti prie ankstesnio klausimo. Mes neturime problemų su valstybėmis narėmis, bet turime iš, nemažai įvairių iššūkių. Jeigu aš gerai supratau, klausimas labiau yra susijęs su uh, stambių tarptautinių įmonių poveikiu ekonominiai padėčiai konkrečioje šalyje. Kadangi žinome, kad šiuo metu glo veikia globalūs vertės kūrimo tinklai. Ir e, reikia suvokti iš tikrųjų, kokia dalis pridėtinės versijas sukiriama yra kiekvienoje valstybėje narėje. Ir e, istoriškai nacionalinės statistikos. Departamentai rinko informaciją tik apie tai, kas vyksta jų šalyje. Ir mes šiuo metu be abejo tobuliname e, statistinės informacijos rinkimo uh, ir apdarojimo metodus. Mums reikia da, rinkti duomenys iš įvairių šalių ir šiuo metu vyksta da, taip pat darybos dėl verslo da, statistinės informacijos a, rengimo. Ir mes turėtume keisti šią informaciją net mikro lygmenių. Kitaip mums sunku bus iš tikrųjų suvokti, kas vyksta. Bet aš nenorėčiau dabar sakyti, kad viskas klostosi labai gerai, nes sunku dirbti tiek ekonominė prasme, tiek kitomis prasmėmis. Nes be abejo, mums neužtenka rinkti informaciją tik apie patį konkrečioje valstybėje narėje. Mums reikia, kad Eurostatas galėtų papildyti valstybių narių pastangas tam, kad mes galėtume turėti bendrą vaizdą, kuris apimtų tiek nacionalinius, tiek išorės veiklos sraut, srautus. Liko dar kelios minutės ir dabar galime perėti prie spontaniškų pasisakymų. Pirmam, šiek tiek vėliau. Aš norėčiau sugrįžti dar prie vieno dalyko. Taigi, jei būtų skelbiamas ataskaitos apie veiklą konkrečiose šalyse, tuomet Eurostatas e, turėtų geresnį e, bendrą vaizdą. Be tokių ataskai, tokių ataskaitų šiandien neturime. Ir jūs iš esmės sakėte, kad tokios ataskaitos padėtų jums, padėtų jums geriau suvokti padėtį. Ar teisingai aš supratau, kad be šių ataskaitų, jei jos nebus skelbiamos viešai, tuomet Eurostatui sunku bus pasiekti nustatytus tikslus. Ar galima tą pasakyti? Taip, tą gal ir galėčiau pasakyti. Taip, ataskaitos pagal veiklą atskiriuose šalise būtų labai naudingos, bet e, mes manome, kad svarbu taip pat keistis ir mikro duomenimis bei informacija iš kitų šaltinių apie šį reiškinį. Taigi tai būtų tik viena iš priemonių, kuri yra visiškai būtina mums, bet mes neturėtume pamiršti ir kitų turimų informacijos rinkimo kanalų. Taip, aš norėčiau pasidžiaugti galimybę, gal net piknaudžiauti galimybę su jumis tokį dialogą užmėgsti. Du klausimus norėčiau užduoti. Norėčiau paklausti jūsų apie tai, apie kaip jūs vertinate socialinės neligybės geografinį pobūdį ir kiek tai yra svarbu, nes žinome, kad e, tai yra aktuali tema, net ir davose apie tai buvo kalbėta, tai reiškia, kad tai yra labai rimtas dalykas. Antra, mes žinome, kad tai yra tema, kur labai dažnai pasitelkiamai yra įvairiais skaičiais ir todėl man būtų įdomu sužinoti, kaip jūs vertintumėt tą neligybę. Antras klausimas yra susijęs su jūsų netikrų žinių e, valdymu. Ar tai Europos parlamento rinkimai ir ar jūs stebite, e, kaip skleidžiama yra ši melaginga informacija, šios melagingos žinios, ar jūs renkate duomenės apie tai ir kaip galima būtų daugiau apie šį reiškinį sužinoti. Dėkoju, iš tikrųjų labai malonu man lankytis pas jūs, todėl kad jūs visuomet surandate labai varių temų, labai įdomių temų. Dėl neligybės. Čia viskas priklauso nuo to, kokį klausimą jūs savo kelsite, kaip politikas, kaip ekonomistas. Nes jei, jei jūs pažvelgsite į Europos, uh, Europą 2020 programą, tenai visas dėmesys buvo skirtas skurdui ir tam, kad žmon būtų išnaikintas skurtas. Ir uh, Po to buvo pradėta kalbėti apie neligybę ir apie neligybę galima kalbėti įvairiai. Ar reikia pakalbėti apie neligybę tarp vieno turtingiausio procento ir vieno skurdžiausio, ar tarp dešimties procentų turtingiausių ir dešimties procentų neturtingųjų. Ar reikėtų kažkaip pagal socialinės klases vertinti situaciją? Mes turime informaciją šiuo klausimu, bet uh, klausimas yra, kaip galima būtų tą informaciją pasinaudoti, kaip galima būtų ją pateikti tokiu būdu, kad jūs galėtumėt, jūs, aš turiu galvoje, mokslininkai, politikai, ekonomistai, galėtų tinkamai tokią informaciją pasinaudoti. Todėl reglamentas dėl socialinės statistikos yra nepaprastai svarbus, todėl kad mes stengiame sukurti socialinės statistikos duomenys tam, kad galima būtų vertinti turimą turtą, pavyzdžiui, finansinį turtą, nekilnojamą turtą ir, ir vartojimą. Taigi Čia mums reikėtų jūsų pagalbos tam, kad jūs galėtumėte mums pasakyti, kokios, kokią formą turi būti pateikta ta informacija, kad ji būtų jums naudinga. Dėl melagingų žinių labai trumpai. Mes negalime tiesiog stebėti, kas vyksta pasaulyje, todėl mes prisidedame prie Europos komisijos pastangų ir manome, kad Eurostatas turėtų būti naudojamas kaip aukštos kokybės referencinis e, e, taškas kartu su nacionaliniais e, referenciniais biurais. Ir todėl mes esame prieinami visiems, kas nori patikrinti informaciją, kuris klando viešoje erdvėje, tai gali būti žurnalistai, tyrėjai ir taip toliau. Ir jie gali naudotis visais mūsų turimais duomenimis. Mes taip pat bendarbiavome su Europos komisijos atstovybėmis valstybėse narėse, nes paaiškėjo, kad svarbu informaciją teikti nacionalinėmis kalbomis. Ir žmonės pageidauja matyti įvairią statistinę informaciją savo kalba. Jiems visai neįdomu lankytis Eurostato tinklalapyje, kur visa informacija yra pateikiama angliškai ir vokiškai ir kitaip, kitomis kalbomis. Todėl mes bendradarbiavame su visomis suinteresuotomis šalimis. Ir taip pat bendravome ir su Europos parlamento mokslinio tyrimų tarnyba, galvodami apie taip, kaip galima būtų patobulinti mūsų teikimų paslaugų kokybę, kad, būtų, kad ta informacija, kad naudotis mūsų pastangomis būtų patogiau. Nes labai svarbu užtikrinti, kad statistikos, statistinės neinformacija būtų naudojamasi uh, Ir be abejo, ir Europos komisija, ir nacionalinės vyriausybės turėtų turėti galimybę tinkamai e, pasinaudoti mūsų renkamą informaciją. Dėkoju, dėkoju Jums už nepaprastai įdomią Jūsų veiklos e, apžvalgą ir linkiu Jums sėkmės, siekiant šio labai ambicingo tikslo priartinti ES prie Europos piliečių. Ir dėkuoju taip pat, kad jūs nemažai dėmesio skiriate savo tinklalapiui, galvojate apie taip, kokius duomenis ir kaip juos pateikti Europos piliečiams, kad e, jiems būtų patogiau. Taigi sėkmės jums šioje srityje ir tikiuosi, kad galėsime su jumis netrukus dar kartą pasimatyti. Ir kolegos, kurie sugrįžo į šį parlamentą po rinkimų, nebejoju džiaugsis, galėdami su jumis bendrauti. Dėkoju, dėkoju ir iš tikrųjų mūsų laukia dar nemažai svarbių iššūkių ir mums reikės jūsų paramos. Ja, liebe, ähm, kolegin. Gerbiami kolegos. Eikime prie kito darbo tvarkės klausimų šeštojo. Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras 2019 metų metinė augimo apžvalga. Pranešėjas šiuo klausimu Tomas Vanden Kandelarė dėja, jis į posėdį negalėjo šiandien atvykti ir ponas Ferberis maloniai sutiko pristatyti pranešėjo mintis, teiksiu žodį ją penkioms minutėms. E, sulaukiama pakeitimų e, regionės plėtros moterų teisių ir aplinkos komitetas rengė nuomonę, bet biudžeto komitetas nepateikė jokios nuomonės, nors tai yra jisai asocijuotasis komitetas. Prašom, žodis ponui Feperiui, penkias minutės. Labai ačiū, pirmininkė. Tomas negali dalyvauti posėdėje, nes jis susirgo. E, mes turbūt turėtume jam palinkėti kuo greičiau pasveikti. Būtent dėl lygos jis negalėjo šiandien atvykti. Trumpai pristatysiu jo mintis, kuris man pateikė 19 metų metinį augimą apžvalgą. Tomas pirmiausiai savo rengos pranešimą noriu padėkoti jums visiems, nes jūs pateikėte labai konstruktyvių pakeitimų. Šis klausimas dėl Europos semestro tikriausiai niekam nekeista, aš galiu tai pasakyti, kad yra labai politizuojamas. Dėl to reikia viską labai gerai aptarti. Jau vyko produktyvių šešėlinių pranešėjų sutikum per pastarąsias dvi savaitės, pasiekta gerų rezultatų ir Tomas labai dėkingas šešėliniams pranešėjams už jų konstruktyvų požiūrį į diskusijas. Europos komisijos metinio augimo apžvalga apibrėžia ES ilgalaikius ekonominius prioritetus. Tos gairės yra susijusios, pasižymė trimis kryptimis - fiskalinė konsolidacija, investicijos ir struktūrinės reformos. Tos trys kryptis apimamos. Ir dabar mes turime apibriežti savo ilgalaikius prioritetus ir informuoti apie juos e, tarybą ir komisiją pristatyti mums svarbiausius žingsnius. Dėl šių metų metinės augimo apžvalgos Tomas e, akcentuoja ilgalaikį prioritetą ar problemą senėjančius gyventojus ir tai, kokį poveikį tai turės mūsų socialinės apsaugos sistemoms. Atsiprašau. Ir reikia dėl to atitinkamai tvarkytis e, atsakingai su finansais, e, reikia investicijų. Ir e, to mažiau visi, kad frakcijos sutinka su tokio požiūriu. Mm, po diskusijų keliuose šešėlinių pranešėjų sutikimuose E, pateikė Tomas minčių apie tai, kaip reikia užtikrinti įgūdžių formavimą darbuotojams, kad jie galėtų pristaikyti prie naujo aplinkybių, keisti darbo vietą ir reikia užtikrinti, kad tai būtų galima daryti, plėtoti tuos įgūdžius per visą karjerą. Ir kitas dalykas, kurį minėjau, yra akcentas investicijoms. E, kartų kaita taip pat turi būti susijusi su galvojimu apie tai, kaip ateityje atlikti produktyves investicijas. E, reikia finansuoti labai svarbius infrastruktūros procesus, e, projektus, taip pat automatizavimas, skaitmeninimą. E, balsuosime dėl šio pranešimo rytoj ir parlamentas turėjo tuo aišku glaustą signalą nusiųsti komisijai ir tarybai. Mes nenorime, kad būtų balsuojama atskirai dėl e, pranešimų dėl e, semestro ir tikiuosi, kad taip ir bus ir Tomas tikisi, kad rytoj jūs pritarsite jo pranešimui. Labai ačiū. Markusui Feberiui, kuris pasisakė Tomo vandenkandelarės e, vardu. Silva Pereira. Dėkuoju, aš taip pat norėčiau palinkėti kolegai Tomui vandenkandelariai sveikatos. Tikiuosi, kad jisai pasveiks ir prisijungs prie mūsų jų artimiausiomis dienomis. Šis klausimas yra labai svarbus. Kalbame apie ekonominę, fiskalinę politiką, apie kryptis jos ir procesus susijusius su Europos semestru. Aš kaip šešėlis panašiais norėčiau pasakyti, kad iš ties mes labai produktyviai dirbame per šešėlinių pranešėjų susitikimus. Taip, pateikta daug pakeitimų. Dažnai tai reiškia labai daug darbo. Daug darbo yra atlikta. Jeigu pakeitimai atspindi skirtingas politinės pozicijas, tada iš tikrųjų būna labai sunku dirbti. Tačiau šiuo atveju noriu pasakyti, kad pranešėjas labai protingai e, viską žiūrėjo, jis atsižvelgė mums aktualiausius dalykus, visiškai buvo pranešimas pertvarkytas, jisai labai skiriasi nuo pradinio projekto, dabar matome kur kas subalansu, labiau subalansuota pozicija. E, kompromisas atsirado po mūsų suderintų kompromisų ir turėsime Europos parlamento poziciją, kuri yra labai svarbi būtent šiuo metu, galvojant apie Europoje esančią ekonominę situaciją. Mums svarbiausia yra gebėti rasti atsakymus ekonominio sulėtėjimo problemai spręsti, nes jeigu matysime nuolatinį e, lėtėjimą, tai negalėsime ekonominės fiskalinės deramos politikos įgyvendinti. Reikia, kad būtų pripažįstama, jog trūksta investicijų eurozonoje, reikia reaguoti į ekonomikos sulėtėjimą, skatinant tiek viešasias, tiek privačias investuoti investicijas, kad būtų galima užtikrinti konvergenciją ir augimą. Pranešime taip pat išreiškiama parama komisijai ir valstybėms narėms, padedant valstybėms narėms, kurio, toms, kurios turi didelį einamosios sąskaitos deficitą, tam, kad jos galėtų uh, užtikrinti atlyginimo augimą ir investicijas. Ir mes turime galvoti, kaip uh, reaguoti į tokius ir kitus panašius iššūkius. Galvant apie investicijas, socialinės investicijos labai svarbu ir e, gyvenant reformas taip pat reikia e, atsiminti, kad mes siekiame įtraukiamųjų, užtikrinti įtraukiamumą visų visuomenės narių e, ir parlamente E, vis tik tai yra platus sutarimas dėl šių metų e, metinės augimo žvalgos. E, tai buvo silapė yra socialistų frakcijos varduoja, kar atstovų nėra, alte ne, taip pat nėra ir žaliųjų. Ar kas nors dar norėtų ką nors pasakyti iš kolegų? Ir GUE Pranešėjos taip pat nėra. Taip pat nėra ir iš e NF. Nieko. Marko Valė, FDD. Dėkuoju, panė pirmininkė, labai trumpai. Kaip kiekvieną kartą, kai kalbame apie Europos semestrą ir su juos susirusius procedūras, visuomet žinome, kad išsakomos įvairios politinės nuomonės, nes kalba eina apie ekonomikos politiką. Ir uh, Kiekvienais metais matome, kad mes pateikėme kiekvienais metais savo pakeitimus, todėl kad mes nepritarėm nei komisijos pozicijai, nei pagrindinių frakcijų pozicijoms nes e, siekiama tik tai mažinti išlaidas, tai reiškia, kad bus taikomas griežtas taupimas, primetamos reformos, kurios labai dažnai e, e, priverčia mažinti atlyginimus darbdavius, ypač pietų Europoje. Ir šios reformos yra socialinė prasme netvarios ir neteisingos. Tai, tai, tai taip pat tai stabdo mūsų ekonomikos augimą ir blogina įvairius mūsų rodiklius o tam galima būtų užkirsti kelią. Bet to galima būtų taip pat užkirsti kelią įvairioms labai jautrioms problemoms. Toliau, go, E, tos šalis, kurios e, turi per nelik didelį deficitą, reikalaujama tų šalių daug ką keisti ir mažai kas kalbama apie problemas, kurios egzistuoja eurozonoje, pavyzdžiui, apie, euro deficit, apie etamosios sąskaitos perviršį. E, žinome, kad Vokietija ir Niderlandai pasiekė per nelik didelius rezultatus. Ir žinome, kad viršėmi yra, viršėmas 6 e, procentų rodiklis. Ir matome taip pat, kad komisija labai agresyviai reaguoja į de, biudžeto deficito problemas, tačiau nieko nedaro tuomet, kai kitose šalise susidaro perviršys ir dėl to susidaro disbalansas visoje ES pinigų sistemoje. Be to e, reikėtų pasakyti, kad e, stabilumo ir augimo paktas labai dažnai taikomas atsižvelgiant į, į konkrečių šalių vyriausybių pobūdį. Eurozonoje galime pagalvoti, pavyzdžiui, apie tai, kaip buvo reaguota į Prancūzijos da, e, biudžetą numatytą skolos lygį, kuris viršis Maastrichto kriterijų bet buvo griežtai sureaguota į Italijos pasiūlymus dėl biudžeto. Taigi čia reikėtų galvoti ne tik apie tai, kaip techninių pobūdžių, pobūdžių, bet kaip ir politiškai vertinami tokie dalykai, nes čia daug panašu, kad priklauso nuo politinės vyriausybės orientacijos. Ir mes pateiksime pasiūlymus dėl to, kaip galima būtų vykdyti fiskalinius pervedimus, tam, kad galima būtų e, išlyginti tą disbalansą eurozonoje. Tai yra ta, kad tos šalis, kurios turi e, biudžeto perviršių, galėtų padėti šali, e, padėti šalims toms, kurios e, susidaro per nedidelis deficitas. Tai padėtų mums taip pat skatinti viešasias investicijas ir tai padėtų toms šalims, kurios struktūrinių požiūrių ta, nėra labai našios. Ir galime tik apgailestauti, kad ir mūsų e, patiktus pasiūlymus, mūsų pakeitimus nebuvo labai teigiamai sureaguota, bet mes tęsime savo kovą. Labai ačiū, Marko Valė. Norėčiau dar žydamas salę paklausti, ar kas nors nori papildomai, ką nors pasakyti, ne. Tai tuomet noriu kreiptis pana Feberį, ar jūs norite pranešėjo vardu ką nors pasakyti. Dėkuoju kolegoms už tai, kad dalyvaujate diskusijose šiandieną, tačiau taip pat dėkuoju pranešėjo vardu už dalyvavimą šešėlinių pranešėjų susitikimuose konstruktyvų ir rytoj e, pasveiksime poziciją, kurio kreipsimės į komisiją ir į valstybės narės. Labai ačiū, kolega Ferperi. 322 pakeitimai yra surašyti kompromisinius e, pakeitimus, jeigu teisingai supratau, dėl jų balsuosime rytoj. tikiuosi, kad rytoj rezultatas bus puikus balsavimo, galėsime keliauti į plenarinę sesiją ir paskui baigti e, svarstyti šį klausimą. O mes taip pat jau baigėme uh, e, nagrinėti šį darbo tvarkės punktą. Uh, esame šiek tiek užskubėję. Žinau, kad kito klausimo pranešė taip pat nėra. E, tai galime, man regis, iškart pereiti prie jo. E, tvarkaraštis nurodytas yra toks tik tai indikatyvus. E, dabar siūlyčiau pakalbėti apie akcizo mokestį, septintą klausimą. Miguel Viegaš pranešėjas, kaip sakiau, negali dalyvauti posėdėje, tačiau manęs jis paprašė perskaityti jo vardu savo nuomonę. Štai ko jis, ką jis nori pasakyti. 2008 m. gegužė komisija pasiūlė visą eilę taisyklių dėl akcizo mokesčio ir dėl bendrųjų nuostatų ir dėl akcizo alkoholiui. E, 2818C e, tarybos direktyva apibrėžia bendruosius principus akcizo mokesčio, taip pat e, tai susijęs su akcizinių prekių gamyba, saugojimu ir e, prekybą judėjimu Europos Sąjungoje. Siekiama užtikrinti prekių laisvą judėjimą, taip pat užtikrinti numatyti galimybę valstybės narėms automatiškai imti mokestį. Direktyva buvo keletą kartų pakeičiama ir taip pat numatyta ją toliau taisyti. Pranešime e, taip pat yra dar nuorodos į pasenusius teisės aktus, taigi reikia ją aktualizuoti. Ir komisija e, nutarė 2008 e, metų 118 AC direktyvą suformuoluoti iš naujo, pateikti naują redakciją, ką aiškumo tikslais. Ponas Viegas sutinka su pasiūlymo turiniu ir principais. Šis klausimas yra techninis ir siūloma dirbti pagal supaprastintą procedūrą ir patvirtinti pranešimą be pakeitimų. Toks pasiūlymas pranešėjo taikyti supaprastintąją procedūrą neteikiant pakeitimų. Ir pirmiausiai suteiksiu žodį socialistų šešėliam praneš... pranešėjui Oreliu Liudviksenui. Atsiprašau, pirmininkas sako. Aš pamiršau, kad e, dar reikia steigti žodį Markos. Dėkoju pirmininkė. Gal po rinkimų bus kitai, bet e, mūsų frakcija šią kadenciją yra didžiausia, taigi šešėlis panešėjas e, norėtų pasisakyti, tiksliau aš pakeisiu ponę Maletič, kur yra mūsų šešėlė pranešėja. Šis pasiūlymas susijęs su bendraisiais principais akcizo mokesčio, pavyzdžiui, elektroenergetikos e, produktams, tabakui, alkoholiui, alkoholiniams gėrimams. Ir akcentuojama gamyba, saugimas ir judėjimas tarp valstybių narių akcizinių prekių. Tikslas - užtikrinti laisvą prekių judėjimą, taip pat užtikrinti, kad e, mokesčiai renkami valstybėse narėse tai yra techninė priemonė, kuri politinių jokių prieštaravimų neturėtų sukelti ir komitete mes turime labai daug darbo, o laiko mažai. E, taigi EPP nutarė pritarti pranešėjo pozicijai ir laikyti supaprastintos procedūros svarstant šį klausimą. Dėkuoju. Ačiū Markus Feberi, EPP vardu, dabar socialdemokratų vardu šešėlinis pranešėjas Olė Liudviksen. Ačiū už man suteiktą žodį. Gerai, kad dabar yra priimamas sprendimas e, šioje mokesčių direktyvoje. Taip mes galėsime garantuoti teisų saugumo vienodumą ir užkirsti kelią mokestiniam sukčiavimui. Čia mes kalbame apie administracinių procedūrų efektyvinimą ypač kai kalbame apie muitonios deklaracijų užpildymą. Taip pat kalbame apie tai, kaip tas uždavinys galėtų būti atliktas greičiau. Tokie pokyčiai e, sumažins galimybę sukčiauti ir e, supaprastins e, priekybą per sienas, nes bus keliama mažiau reikal, administracinių reikalavimų. Mes sutinkame su nuomonės rengėjų ir manome, kad Europos komisijos uh, E, pakeitimai direktyvai turėtų būti patvirtinti. Mes jiems pritarėme. Ačiū. Ačiū, Ole. Toliau kalbėjimo sąraše Keis Winburn iš EKR, bet jos nėra. Kas iš Alde frakcijos irgi nieko nėra. Žaliųjų atstovų taip pat nematome. Tada perinam prie spontaniškų pasisakymų. E, tai atrodo, kad niekas nenori. Tada aš pateiksiu tokį pasiūlymą. Paprastai dabar klaustumėm, ar kas nors salėje prieštarauja. Ir jeigu septyni prieštaraus, toks yra numatytas žemiausias lengstis, mes tai su paprastinė procedūra negalėtumėm pritarpti. Bet kadangi salėje net nėra septynių žmonių, aš norėčiau, aš norėčiau pateikti tokį pasiūlymą, kad viską visi aiškiai suprastų. Teisinių požiūrių e, mes turime tvirtą bazę. Todėl aš prašau jūsų, viso komiteto ir visų čia esančių kolegų, kurie negalėjo šiandien po pietu ateiti, paklausti, ar kas nors prieštarauja. Jeigu prieštaraujate, informuokite sekretoriatą iki rytojaus ryto 10 valandos. Terminas teikti prieštaravimus raštu rytoj 10 valanda. Teisinių požiūrių, man atrodo, taip mes jausimės saugus. Ir jeigu daugiau kaip septynių prieštaravimų negausime rytoj iki 10 ryto, tai dirbsime taip, kaip numatyta, su paprastinta tvarka, kaip kad pasiūlė ponas Diegas. Labai ačiū visiems, mėlyjeji kolegos. Kadangi šiandienos darbo tvarkę išeikvojome, norėčiau pranešti, kad posėdį tęsime ryto iš ryto 9 valandą kai keisimės nuomonėmis su Europos tarptautinės apskaitos standartų valdybos pirmininku ir su IFAS e, patikėtiniu fondo prezidentu. Taigi susitiksim rytoj, o šiandien linkiu gero vakaro. Nutraukiu šiandienos posėdį.